puslapyje. Ir jis bus patvirti, pateiktas kartu su šio posėdžio protokolu. Taip pat yra pateikti pasiūlymai e, dėl įprastos e, procedūros e, sprendimų